Proszę Państwa, rozpoczynamy poniedziałek. Szereg z Państwa ma kolejne. Ponios ir ponai, pradedame šį pirmadienio posėdį. Žinau, kad kiti kolegos turi kitų darbų, todėl pradėkime nelaukdami. Pirmiausia, bendras posėdis, o toliau vyks vien tik tai Žemės ūkio komiteto posėdis. Dabar pradedame bendrą Žemės ūkio aplinkosaugos ir įtrė komitetų posėdį. Taigi dar kartą labas vakaras ir perikime prie darbotvarkės. Darbotvarkės tvirtinimas, jeigu niekas neturi pastabų, patvirtiname darbotvarkę. Šis posėdis yra transliuojamas internetu, vertimas žodžiu yra į 18 kalbų. Šiandien kalbėsime apie ES miškų strategiją 2021-2027 Pas mus atvyko šiandien komisijos narys Hogan. Trijų komitetų vartų - Agri, Envi ir ITRE komitetų vardu. Norėčiau pasveikinti komisijos narį Hoganą. Ačiū, kad atvykote pas mus. Europos parlamentas 2015 m. balandžio mėnesį patvirtino rezoliuciją dėl miškų strategijos. Parlamentas pabrėžė, kaip svarbu tvariai valdyti miškus. Europos komisija paskelbė daugia metį įgyventinimo planą, numatant priemonės iki 20 metų. Ir buvo nuspręsta surenkti vidurio laiko tarp peržiūrą iki 18 metų pabaigos. Ir mes čia sustinkame jau dabar trečią kartą, kas įrodo šio klausimo svarbą. Laikas atlikti inventorizaciją ir pasiekta pakankama pažanga. Kaip susidaroti <clears throat> su naujais iššūkiais, kaip reaguoti į besikeičiantį politinį klimatą ir landšaftą. Na, o dabar perduosiu žodį Ježui Buzekui, įtre komiteto pirmininkui, buvusiam Europos parlamento pirmininku, o po to steiksime žodį komisijos nariui Hoganui. Na, o po to po, pabaigoje rezumuosime šią diskusiją po to, kai komiteto nariais nariai užduos klausimus, kuriuos bus atsakyta. Ir rezumė padarys Envi komiteto pirmininkė. Taigi, nedelsdami dabar suteikime žodį ponui Buzikui. Prašom, ponė pirmininkė. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Kaip žinote, šiandien sunkiai diena tiems, kurie atstovauja Lenkiją, bet įsivaizduoju, kad visiems poniams ir ponams šiandien yra skausminga diena. Tačiau turite, turime nugalėti tą skausmą ir kalbėti apie prioritetus svarbius piliečiams. Toks yra šios dienos posėdis, posėdžio tikslas. Ačiū pirmininkė Jums už sutiktą žodį, noriu pasveikinti komisijos narį Hoganą, labai džiaugiuosi, kad Jūs atvykote pas mus. Jūs lankėtės ne viename mūsų komiteto posėdžiuose ir dabar atvykote į, ir į bendrą posėdį. Visi mano posėdžio dokumentai parengti angliškai, todėl aš toliau kalbėsiu angliškai. E, Mėly draugai, praėjusiais metais <clears throat> vykusi diskusija buvo susijusi su penkiais labai svarbiais e, klausimais, ką svarbu pabrėžti atsinaujantačios energijos vaidmuo, sveikata, klimato kaitos klausimas, prisitaikymas ir švelninimas, moksliniai tyrimai ir kaimo plėtra. Penki klausimai. Visi penki yra svarbus mums visiems. Ir iš pat pradžių turime pabrėžti, kad miškininkystė, miškų plotai Europoje per starosius dešimt metų išaugo, tai yra puikus pokytis. Ta reikia pasakyti e, šios diskusijos pradžioje. E, Mano regiono sosnėje, Katovicose, jūs kurį puikiai pažįstate, nes pernai ten lankėmės, tai yra e, vieno iš labiausiai industrializuoto regiono sosnė, bet taip pat tai yra miestas, kurio teritorija yra antra pagal dydį tarp visų Lenkijos miestų. O dabar e, Katovicai vadinami ir sodų miestų. Žvelgiant iš šitrie komiteto perspektyvos, tai įdomus yra štai kokie dalykai. Visų pirma, kalbame apie žaliavas pramoniai, kai kalbame apie miškų politiką. Visose ekonomikos sektoriuose tvariai auginama mediena gali būti panaudojama ir kaip bioenergijos šaltinis ir tai reikia daryti nedėlisant bendrai kalbant, kalbame apie atsinaujančio šaltinios šaltin, energijos šaltinių panaudojimą, būtent kai kalbame apie miškus. Tai buvo minėta mūsų ankstesnėme posėdėje. Na, o mūsų rezoliucija patvirtinta 2015 metų balandžio 28 dieną, ką paminėjo kolega pirmininkas, pabrėžia, kaip svarbu tvariai valdyti miškus ir tai, koks yra jų svarbus daugiafunkcinis ekonominis ir socialinis vaidmuo. Tai rodo, kad reikia dar geriau užtikrinti, geriau koordinuoti visą politiką tiesiog ir tiesiogiai susijusią su miškais. Taigi reikime tokia kryptimi, mūsų trys komitetai yra pasirengę tai daryti. Parlamentas, parlamentas ragino komisijas papildyti tą strategiją ir kasmet <clears throat> pateikti ataskaitas apie pasiektą pažangą įgyvendinant šią strategiją ir vykdant e, veiksmus pagal ją. Parlamentas pabrėžia, kad e, procesas turi būti daugiametis ir koordinuojamas. Ir to proceso metu turi būti atsižvelgiama į parlamento nuomonės labai rimtai. 2015 m. rugsėjo mėnesį Praėjus keletui mėnesių po mūsų rezoliucijos komisija paskelbė daugiametį gyvendinimo planą ES miškų strategijai. Šis miškų planas struktūrizuotas pagal aštuonias prioritetinės ES miškų strategijos rytis, atsižvelgiant į tris svarbiausius dalis - socialinius, ekonominius ir aplinkosauginius. Numatyti veiksmai ir tikslinės datos kiekvienam, kiekvienai sričiai 15-20 metų laikotarpį ir pabrėžiami e, prioritetai 15-17 metų laikotarpį. Vidurio laikotarpio peržiūra buvo numatyta 17-18 metams. Žinoma, visą šį grafiką ir darbo tvarkę. 18 metų gruodžio 7 dieną komisija paskelbė ataskaitą apie pažangą įgyvendinant ES miškų strategiją, kur daroma išvada, kad pasiekta ženkliai pažanga siekiant 20 metų tikslų. Taigi, labai ačiū Jums, ponia komisijos nariai, už šią ataskaitą. Taip pat noriu pasakyti, kad šis bendras posėdis, kurį surengė Agrija NV ir ITRE komitetai, e, tai jau yra trečias toks posėdis, kaip sakė pirmininkas, tai yra puikiai proga pasiek, įvertinti pasiektą pažangą, įgyvendant e, miškų strategiją. Ir taip pat įvertinti tą pažangą, atsižvelgiant į naujus didėjančius iššūkius e, turit galvoje 30 metų klimato ir energetikos sistemą, Europos bioekonomikos strategiją, žiedinės ekonomikos paketą ir vykstantį darbą reformuojant bendrąją žemės ūkio politiką. Turiu pasakyti, e, e, taip pat reikia nepamiršti labai svarbių e, šalių konferencijos 24 rezultatų. Kai kuriuose srityse mes norėtume stiprinti augimą ir darbo vietų kūrimą kaimo vietovėse. Tai yra mūsų bendra atsakomybė, mūsų trijų komitetų atsakomybė už tokį augimą ir darbo vietų kūrimą kaimo vietovėse. Pone komisarė, dar kartą noriu pasakyti labai trumpai, kad artimas bendradavimas su jumis su komisija yra labai svarbu mūsų visiems komitetams. Ačiū, pirmininkė. Dziękuję pan przewodniczącemu komisji ITRE, pan profesorowi Jerzemu Buzekowi. Ačiū profesoriau Buzekai už įžanginį žodį. Aš irgi norėčiau pasveikinti Endi komiteto pirmininkę, ponę Valian. kurios paprašysiu tarti apibendinantį žodį diskusijų pabaigoje. Dabar pagal darbo atvarkę numatytas žodis komisijos nariai ponui Hauganui. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami nariai, ponės ir ponio, ponai. Pirmiausia, norėčiau padėkoti už galimybę lankyti šiame posėdėje. Miškai yra labai reikšmingi Europai - aplinkosauginė, kultūrinė, socialinė ir ekonominė prasme. Ir šis faktas atsispindi ir tame atliktame šio par parlamento narių darbe, siekiant tvariai valdyti miškus. Aišku, miškai tampa vis reikšmingesni įvairiuose politikos prioritetuose ir turi didžiulį klimato, padarinių, klimato kaitos padarinių švelnimo poveikį, formuojant mūsų, mūsų ekonomiką, taip pat suvaidina labai svarbu aplinkos auginį vaidmenį ir yra vieta, kur gyvena įvairios rūšys yra įvairi gamtinė aplinka. Kalbant apie ES miškininkystės strategiją, tai yra ES komisijos būdas spręsti miškininkystės klausimus. Ir neseniai buvo peržiūrėta ši strategija ir ji atsispindi ataskaitoje, kuri buvo pas, patvirtinta praeitą mėnesį. Miškų strategija skatina šio sektoriaus galimybę siekti inovacijų, darbo vietų, užtikrinant tvar, tvarų miškų tvarkymą miškininkystės pramonė 3,5 milijono darbo vietų sukuria ir sukuria 135 milijardų eurų per metus vertę. Taigi tai yra labai reikšmingas ekonominis matmuo, kalbant apie mūsų miškininkystės strategiją. Ir mano manimu yra įmanoma padidinti tuos skaičius per gerą planavimą ir geros politikos formavimą. Turime nepamiršti, kad miški, miškai susiduria ir su klimato kaitos pavojais. Ir taip pat tai yra sprendimas tvarkantis su klimato kaita. Ir iš tiesų matėme daug kenkėjų, miškų, gaisrų, audrų, nuo kurių nukentėjo daug valstybių narių ir jų miškų. Ir panašu, kad oro sąlygos tokios ypatingai nepalankios yra vis dažnes, dažniau pasitaikantis reiškinys ir tai, aišku, yra klimato kaitos padarinys. Taigi ES yra globalus veik, lyderis, kalbant apie tvarių, tvaro miškų tvarkymą. Mes siekiame ambicingų 2030 metų klimato ir energetikos tikslų įskaitant ir tikslą sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų, dujų, dujų 40 procentų iki 30 metų, remiantis 90 metų skaičiais ir taip pat miškinkitės sektorius šis vaidina labai reikšmingą vaidmenį. Miškų strategija remia adaptaciją, prisitaikymą ir tai, kad valstybės narės turi didinti miškų atsparumą siekiant ES švelninimo tikslų. Tvarus ES miškų valdymas yra esminis miškų strategijos tikslas, numatantis e, priemonių, kaip sumažinti riziką ir ekstremalių oro sąlygų poveikį. Netinkamas valdymas yra didžiausias e, tokių reiškinių, didžiausia tokių reiškinių priežastis. Ypač turint omenyje, jeigu valdymo įgūdžiai nėra pakankami. Ir strategija rodo, kad ES teikia didžiulę finansinę institucinę paramą tam, kad būtų kovojama su miškų gaisrais ir kitomis nelaimėmis. Žų politika yra svarbiausias finansinės paramos šaltinis siekiant išsaugoti mūsų miškus maždaug 8 milijardai eurų yra planuojama skirti 14-20 metų laikotarpiui. Gaisrų ir gaivalinių nelaimių prevencija sudaro 20 procentų viso plano žūp finansavimo miškų sektoriui investicijos į klimato kaitų, prisitaikymą prie klimato kaitos, taip pat aplinkosauginių paslaugų teikimas, visa tai yra esminiai dalykai ir ta didžiulė parama, kurią žūb politikoje, kuri, kuri, kuri žūb politikoje yra skiriama miškų atsparumui didinti taip pat. Yra kalbama ir apie struktūrinius investicijų fondus Horizontą 2020 ir LIFE programą. Šalia tiesioginio finansavimo ES civilinės saugos mechanizmas irgi teikia labai svarbę techninę paramą ištikus tokioms nelaimėms, stiprinant parengti ir priemonės kovoti su tokiomis nelaimėmis, katastrofimis kaip miškų gaisrai. Ir žūp po 20 metų tame komisijos pasiūlyme yra numatyta ir siūlymai, pateikti siūlymai dėl miškinkystės politikos. Mes manome, kad intervencinės priemonės miškinkystės sektorė turi užtikrinti miško išteklių didinimą, plėtrą ir atkūrimą, taip pat užtikrinti didesnį atsparumą. Taigi sveikinu tai, kad Europos parlamentas veda diskusijas, kalbant apie ekstremales oro sąlygas, taip pat gaisrus ir pesticidų protrukius, e, atsiprašau, kenkėjų protrukius. Ir aš taip pat labai džiaugiuosi ir suprantu, kad šioje situacijoje galbūt reiks daugiau veiksmų koordinavimo ir bendradarbiavimo, kalbant apie pačią ES miškų strategiją. Ir valstybės narės galėtų tą padaryti per nuolatinį galbūt miškinkystės komitetą. Kalbant apie daugia šalę, daugia šalį miškinkystės valdymo procesą ir daugia šalį sprendimo prieimimo procesą, reikalingas teisiškai sąsintis sutarimas visoje Europoje dėl miškininkystės ir komisijas ieškos visų galimų politikos sprendimų tam, kad daugiau nuveiktumėme miškininkystės sektorėje. sektorėje. Aš labai džiaugiuosi, kad aš nusprendžiau surenkti tarptautinę konferenciją apie miškus, kuri vyks Briuselėje balandžio 25-26 dienomis. Aš žinau, kad bus likę tik, likęs tik mėnesis iki Europos parlamento rinkimų, bet galbūt dalis jūsų galėsite sudalyvauti tame renginyje. Dar keliais žodžiais apie, eko, apie bioekonomiką. Aš kaip dirbdamas komisijos nariu mačiau, kokį, koks didžiulis yra miškininkystės sektorius. Pramonės vertinimais ši, šis sektorius milijoną darbo vietų iki 30 metų sukurs. Tose kaimo vietovose, kur darbo vietos yra labai reikalingos. Tvari bioekonomika yra labai svarbi mažinant emisijas energetikos sektorija. Biologinė bioenergetika yra didžiausias atsinaujančios energijos šaltinis. Europoje ir leidžia mums pasiekti atsinaujančios energijos tikslų iki 20 metų. 20 ir 30 metų tikslų. Taigi mes bandome sustiprinti pastangas siekiant novatoriškos, veiksmingesnės biomasės energetikos, kaip ir žemės ūkija. Turime pagaminti daugiau su mažiau. Tas yra svarbu, kalbant ir aplinkosauginę ir ekonominę prasme. Medienos ir kitų e, miškų išteklių reikšmė yra didžiulė, sukurianti didžiulę pridėtinę vertę, siekiant palaipsniui atsisakyti iškastinio kūro. Mes matome, kad vis daugiau ir didesnis yra medžiagų poreikis statybos sektorijoje ir jeigu statybos sektorių, sektoriuje tradicinę medieną keistumėme inžinerinę medieną, tai būtų labai naudinga ir klimatui, ir verslui, ir miškinkysės sektoriui. Taigi Europos komisija ne tik, kad remia šią darbo tvarkę su savo pasisakymais, bet mes ir numatę esame lėšų toms programoms įgyvendinti. Mes matome, kad poreikis e, maisto pašarų ir pluoštų poreikis tik tai auks ateityje. Taigi mes turime, aišku, atsižvelgti ir į turimus žemės išteklius ir, ir savo gamtinius išteklius naudoti labai atsakingai. Taigi tai turės įspindėti ir 21-27 metų darbo tvarkėje mes milijardą eurų siūlome horizontas, Euro, Europos horizonto programai. Tai yra labai novatoriška programa ir 10 milijardų iš jų bus skiriama pirminiams sektoriams, įskaitant ir bioekonomiką. Tokiu būdu bu, daugiau finansavimo galimybių bus skiriama bioekonomikos projektams. Ir aš norėčiau paraginti jūs susipažinti su naujo horizonto programa, kad būtų galima išsiaiškinti, kokios yra galimybės mūsų ūkininkams pasinaudoti to naujo fondo lėšomis. Taigi dėkoju pirmininkė jums ir nariams už tai, kad ėmėtės iniciatyvos ir surengėte e, šį susitikimą. Mielai išklausysiu jūsų pasisakymų. Ačiū. Ačiū, pane komisijos nariai, gerimi kolegos. Dabar suteiksime galimybę ir parlamento nariams suteikti klausimus. E, Kroatijos atstovė pirmiausia galės užduoti, tiksliau e, galės užduoti klausimus ir jie stebi mūsų posėdį. Tai yra mūsų svečiai. Dabar 25 žmonės traukti jau į mano sąrašą, kuriuo norės užduoti klausimus. Kad mes spėtume laiku pabaigti savo pausėdį, aš siūlyčiau pusantros minutės skirti kiekvienam parlamentarui. Tinka tokias sąlygas? Atsiprašau, bet kitaip negalime. Sąrašai jau yra 25 žmonės ir mes turėsime steigti ir komisijos narių galimybę atsakyti jūsų klausimus. Taip pat ir e, NV komiteto e, e, pirmininkas turės pasisakyti, ponė Katė. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš išklausiau komisijos nario, kai jis įsiaužinginėje kalboje pasakė, kad pirmiausia, mes turime aplinkosauginius, ekonominius ir socialinius klausimus paliesti pirmiausia savo strategijoje. Iš Airijoje dabar susidarius, susidarius e, tokia situacija. kad e, mūsų kad mūsų miškų sudėtis yra tokia, kad dabar e, negalestingai kertant tos miškus ir naudojant juos ekonominės reikmėms, kyla didžiulė ekologinė grėsmė. Ir tai būtent dabar, kaip, kaip ir Europos investicinis bankas e, skiria atitinkamas iniciatyvas ir paramą, siekiant išlaikyti atitinkamą balansą, bet tarptautinės kompanijos stengiasi panaudoti E, tą, tuos miškus, kad išgautų kažkokią ekonominę naudą. Tai mes matome, kad yra iškertami neproporcingai miškai ir vietos bendruomenės, kurios priklauso tų miškų, jos, jos skursta. Iš tikrųjų, iš tikrųjų, man atrodo, kad jūsų strategija tikrai neturės sėkmės, nes jūs turite atsižvelgti į vietos bendruomenės, ypač Airijoje. Aš nežinau, čia jūsų kaltė, ar čia Airijos vyriausybės kaltė. Aš nežinau, kaip mes galime toliau spręsti problemas susijęs su mūsų miškininkės politika. Nes e, mūsų kaimas, mūsų e, bendruomenės kenčia dėl šios politikos. Ačiū. Dar 10 sekundžių jums buvo likę. Ir aš, kai tik liks 10 sekundžių, aš e, būtent ir plaktuku voštelsiu. Pone pirmininkė, pone komisijos nariai, kalbant apie Europos Sąjungos e, komisijos pir... atsto, e, nariai, kalbant apie miškinkystės politiką, suprantame, kad 90 procentų biudžeto miškinkystėje skiriama iš žūp politikos lėšų. Ir man atrodo, kad e, Europos parlamento rezoliucija, kuri 15 metų balandžio 28 dieną buvo patvirtinta dėl naujos strategijos akcentuoja kelis svarbius dalykus ir tai yra žingsnis teisinga linkme. Pirmiausia, mes turime sumažinti valstybių narių veikėjams tą biurokratinę naštą, taip pat turime laikyti subsidiarumo principo ir nesukurti bendros sistemos, taip pat turime atsižvelgti tai, kad egzistuoja didžiulė miškų įvairovė ES ir turime geriau integruoti ES, kuriant naujas priemonės. Taigi aš Nemanau, kad reikalinga bendra miškininkystės politika. Manau, kad reikia palikti valstybėms narėms pačioms pasirinkti, kuri miškų tvarkymo sistema būtų geriausia jiems patiems, atsižvelgiant į tai, kad iš tiesų miškų įvairovė Europoje yra labai didžiulė. Nereikalinga bendra privaloma sistema, miškininkystės energetikos sistema, kuri nebūtų pritaikyta prie valstybės narės e, sistemos. E, ji turi būti naudinga miškų miškininkams ir neturi būti naudinga stambioms korporacijoms. Mes turime kovoti su konkurencijos iškraipimais ir matome, kad labai daug miškų, miškinkistės produktų yra importuojama iš trečiųjų šalių ir taip yra iškaipama konkurencija. Ir tada kyla problemų ir aplinkosaugos prasme, nes būtent yra kertami tropiniai miškai ir būtent e, mišk, miškinkysės produktai yra eksportuojami ir taip pat matome, kad e, tie produktai, kurie patenka Europos Sąjungą, sunaikina daug darbo vietų. Taigi mes turime paremti vietos pramonę, miškų pramonę tai būtų naudinga visoms valstybėms narėms ir taip pat mes turime labai atsakingai naudoti savo miškus. Dėkoju, ponia Katainen. Kiitoksia puheenjohtaja, arvoisa komissaari. Eri... Ačiū, ponia pirmininkė, ponia komisijos nariai. Mes priimam vis daugiau teisės aktų ES, kurie kur yra susijęs su miškininkystė. Iš esmės mes tam neprieštaraujame. Tačiau ES lygių mums reikia geresnio koordinavimo. Mes turime užtikrinti, kad mes spręsime pačius svarbiausius klausimus būtent e, miškininkysės sektorijoje. Dabar mes tie sektoriai praktiškai yra susiskaldę, jie yra koordinuojami, jie nėra koordinuojami, jie veikia atskirai. Taigi mes e, organizuojame sustikimus, e, tarėmės, kas vyksta. Tačiau ES lygių iš esmės nėra koordinavimo. Mums reikia e, dabar vidutinio laikotarpio peržiūrą suorganizuoti. Dabar nuo 2013 metų vyksta būtent šie pokyčiai, kurie numatyti iki 2020 metų. Ir e, būtent tokia strategija yra numatyta 2020 metų. Ir aš norėčiau dabar paklausti, panu komisijos nario, ar e, toks koordinavimas yra numatytas, ar jisai bus sukurtas, ar mes atsižvelgsime į tvarumą, tvarumo reikalavimus būtent miškininkystės sektorėje. Taip, kokią darbo tvarkę esate numatęs Profesoriu Buzikai. A, profesorius Buzikas tiksliau buvo pakeistas. A, jį pavaduos ponia Toja. Pane Petija. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū, ponė komisijos nariai. Mes Kroatijoje turi 77 procentus miškų būtent teritorijos. E, tačiau e, nemažai miškų buvo užimti Serbijos, kai okupavo mūsų teritoriją. Ir dabar e, mes turime Ir būtent šita teritorija turi būti išminuota, kad būtų pritaikyta žemės ūkio reikmėms. Ar uh, yra numatyta padėti Kroatijai, kad būtų išminuota šita teritorija? Uh, tai yra 459 milijonai eurų būtent numatyta yra šiam tikslui. Uh, agri komiteto nariai man išaiškė paramą būtent apsilankę Kroatijoje. Ar komisija yra pasirengusi bendrai finansuoti šitą išminavimo e, strategiją Kroatijos miškose? Ir aš a, e, norėčiau išreikšti e, savo pritarimą komisijos nariui Hoganui už jo vystomą miškininkysės strategiją, tai būtent susijęs su ekonomika, su, su inovacijomis. Ir klimato kaitos paketas iš tiesų prisideda prie a, pažangos pasiekimo šioje srityje. Ir aš taip pat pritariu tam, kad nauja strategija turėtų būti pradėta, kad uh, miškininkysės strategija būtų tęsiama ir po 20 metų ir taip pat būtų įtraukta į kitas politikos rytis. Aš taip pat, taip pat skatinčiau uh, remtis ir subsidiarumo principų, nes valstybės narės yra užsakingos už šias rytis. Iš tiesų, ponė pirmininkė, jūs galėtumėt ir už mane tai pasakyti dar geriau. Bet aš jau e, Kompetencijos yra padalintos. Iš esmės ir sutartyje tai yra numatyta. Tai kas yra valstybių narių ir kas yra ES lygių nustatyta kompetencija. Tačiau bet kokiu atveju tie argumentai, kurie susijęs dabar su, su anglis dvideginio išmetimu ir jo mažinimu, tai jie yra neteisingi. Iš tikrųjų, pavasarį kai yra išaugę lapai, medžiai sugeria daugybę daug anglės dvideginio, tačiau žiemą e, išnešama daug daugiau anglės dvideginio iš tų pačių medžių. Tai reiškia, tai yra, tai yra, to, tai yra būtent ciklas, kai anglės dvideginis yra surinkamas, kai jisai yra, įvyksta cheminė reakcija, jisai virsta ir deguonimi ir taip toliau, arba vandeniu. Kitas dalykas tai yra mediena, taip pat yra, gali būti panaudota, e, sakykime, kai, kai medžiai yra panaudojami baldams arba, arba statybai ir jie yra apdorojami tam tikrimis cheminėmis medžiagomis, kad jie nepūtų. Taigi, iš esmės, iš esmės mes turime atkreipti dėmesį į tvaresnį medienos panaudojimą. Ačiū ponė Žaido. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisijos nariai. Dabar mūsų biologinė įvairovė kila didžiulė grėsmė. Tai didžiuliai, e, didžiausiai iššūkiai pirmiausia yra susijęs su to, kad, kad a, e, miškai kenčia nuo gaisrų, nes ypač Europos pietuose E, ne tik miškai, bet ir žmonės nukenčia nuo gaisrų, jie praranda savo nusavybę. Tai visą tai yra susijęs su klimato kaita. Aš e, norėčiau padėkoti Jums komisijos nariai už tai, kad e, buvo priimta programa dėl, dėl bioekonomikos. Tik, tik kad būtent 20 milijonų eurų buvo numatyta investuoti į šią sritį kad, e, kad būtent e, biomasės panaudojimas e, tai būtų pritaikytas atitinkamas taisyklėms taikoms energetikai. Kitas dalykas, tai mums pavyko sutar, pasiekti sutarimo tarp tarybos ir parlamento, kad, kad būtų atitinkamas apsaugos mechanizmas sukurtas. Taip, tai šis mechanizmas jisai e, atlieka ir prevencinį vaidmenį ir e, būtent kovojant su katastrofomis, kurios gali ištikti Europos miškus. Ir e, čia būtent aš, aš atkreipdėmėsi į, į, į finansavimo pasiūlymą būtent šiai programai nuo 20 metų iki 27 metų. Ir aš taip lauksiu komisijos pasiūlymo šio klausimu. Taigi, kaip Jūs manote, kaip, koks gali būti finansavimas skirtas? Dziękuję, madam Kumpula Natri. Ačiū, ponia Kumpula Natri. Ačiū, pirmininkė. Prieš trejus metus mm, buvo patvirtinta miškų strategija ir ji buvo vertinama kaip labai geras pasiekimas Noriu padėkoti komisijos nariui Hoganui už jo aktyvumą šioje srityje ir labai gerai, kad e, dabar diskutuojame apie tai. Labai gerai tai, taip pat yra tai, kad e, miškų iniciatyvos e, vertinamos įvairiapusiškai, nes tai yra labai svarbu ir klimato kaitos prasme, miškai turi įvairialypį vaidmenį. Aš buvau įtrepa komiteto šešėlinė pranešėja Mes kalbėjome apie kai kurios esminius klausimus, pavyzdžiui, Europos horizontas. Sutarėme dėl 10 milijardų finansavimo moksliniams tyrimams, susijusiams su kitomis politikos sritimis. Kalbėjome daug labai apie įvairiapusę strategiją, skirtą nu, taip pat sumažinti plastiko naudojimą, rasti pakaitinės medžiagas, kurios būtų tvaresnio pobūdžio ir draugiškesnės aplinkai. Įtraukiame LUCF problematiką, tai yra geri pasiekimai. Dar vienas dalykas - žinios miškininkystės srityje kai kuriuose šalise yra tikrai gerai išmanoma miškų ekonomika ir miško apsauga. Taigi dar kartą norėjau padėkoti komisijos e, nariui Hogan. E, ačiū pirmininkė. Norėčiau prisidėti prie Elizabeth Kastagan klausimo. EPP frakcija Buvo kalbama apie miškų strategiją ir konfliktą su, habitat, su, su buveinių direktyva. Nes kai kalbame apie miškus, tai reikia nepamiršti ir saugomų gyvūnų, saugomų rušių. Uh, E, pinigų skirtai LIFE programai, bet e, sakoma, kad jos galima naudoti tik tai e, gamtos apsaugai. Turime užtikrinti, kad žemės ūkis ir miškinkystė nedirbtų vienas prieš kitą, o kartu. Pane Herens, Ačiū. Norėčiau pasakyti, kad CO2 išmetimo mažinimas yra labai svarbus tam, kad išsaugotume aplinką, bet nepamirškime, kad miškai gali būti vieši ar priva, privatus ir jų valdymas negali būti toks pat. Turime Natura 2000 priemonės ir taip toliau, kurios riboja privatininkų veiksmus valdant miškus. Jeigu miškai nepakankamai tinkamai valdomi, kyla įvairūs gaisrai. Mes viduržėme jūros regione esame turėję baisios patirties e, e, su miškų gaisrais. Tokios strategijos kaip miškų strategija yra labai įvairialypės ir viskas skiriasi nuo to, kaip jos gyvenimą. Aš reikalauju, kad e, būtų turėtume tokią miškų strategiją ir kuri būtų verta mm, miškų strategijos vardos. Ponas Javar, ačiū pirmininkė. Komisarė, aš pamenu, kai šios kadencijos pradžioje kalbėjome apie mm, miškinkystės strategiją ir mes džiaugiamės iniciatyvomis, kuri nuo to laiko tapo strategija, įskaitant ir įvairialypės mm, miškų funkcijas ir tvarumo kriterijus. Beje, mes visi žinome, kad tikrasis klausimas yra, kaip įgyvendinti šios strategijos atskiras dalis. Ir laikotarpio vidurio peržiūra patikė labai mišrų vaizdą strategijos įgyvendinimo prasme. Kiekvienose srityse yra pažangos, kitose atsiliekame. Miškai yra svarbus ne tik kaip ekonominis veiksnys ar darbo vietų kūrimo veiksnys. Pirmiausia, tai yra ekosistema, ir, e, kuri yra labai svarbi bioįvairoviai. Jeigu nagrinėsime strategijos gyvenime šią prasme, tai pamatysime, kad mūsų siekis sustabdyti mm, bioįvairovės mažėjimą nebuvo sėkmingi e, Bija įvairovė turėjo juk didėti Europoje, vietoj to ji pastaruoju metu mažėja. Taigi neišvengiamai turime siekti, kad miškinkystės strategija būtų suderinta su žemės ūkio, su finansavimo strategija, kad turėtume tokį mišinį, kad galėtume sustabdyti bioįvairovės mažėjimą. Ponas Vaits. Äh, danke, Vorsitzender. Äh, ich möchte darauf hin. Ačiū, ponė pirmininkė, aš norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad 25 procentai Europos miškų e, patenka į Natūra 2000 apsaugos rytę. Ir pirmiausia, mes turime išsaugoti tos miškus. Aš asmeniškai norėčiau pasakyti, kad Rumunijoje šie standartai yra neišlaikomi. Labai daug kertama miškų, e, korumpuoti miškininkai e, ir korumpuoti įmonininkai kerpa tos miškus, nesilaikoma Natura 2000 miškų. Tas pats ir Kroatijoje. Tai čia aš e, iš esmės gyviau vietoje, vietoje ten nuvykęs mačiau. Ir galime Google Maps pažiūrėti, viskas matosi plika akimi. 50-30 hektarų pločio iškirsti, plinai iškirsti miškai. Iš tikrųjų, ir taigi e, tada kyla klausimas, iš tikrųjų, ar toks pelnas gali būti tvarus? Tai čia apie ekologinius standartus net nekalbu. Taigi, e, kurgi dabar susidurime su problemomis? Tai, tai būtent ten kur yra ekonominiai interesai vyraujantis. Tai būčiau galbūt ne, ne apie visą Europą galiu kalbėti, bet, bet sakykime, medžioklė, pavyzdžiui, irgi yra pelningas verslas, pavyzdžiui, Austrijoje. Sakykime, dabar yra medžioklė tokia populiari, tiek daug uždirba iš jos miškų, miškų e, augintojai, kad jie tiesiog ir užsijima e, tuo ir saugo miškus. Ir dabar Mes, mes matome, kad iš esmės dabar kad galbūt per, perlenkėme lasdą ir kai kada pernelyg išvalome tos miškus ir jie dabar nebekovoja prieš klimato kaitą. Ponas Hausling. Iš tikrųjų, Europoje mes nukrypstame nuo tvaraus kelio. Ir mes, ir mes matome, kad, kad kai kada e, miškai kenčia dėl to, kad juose auga e, prie tam tikrų vietoje neprisitaikę medžiai, kaip pavyzdžiui Vokietijoje e, vietoj eglių ir pušų auginami, pavyzdžiui, eukaliptai arba kitokie medžiai, tai mes matome, kad tokiu atveju nukenčia ir biologinė įvairovė. Mes iš esmės turime taip tvarkytis, kad, kad mes nebūtinai siektume tik tai vien ekonominės naudos, bet ir kad e, e, kovotume ir su prieš e, klimato kaitą, nes kitu atveju mūsų pastangos bus bevaisės. Mes e, Pirmiausia, turime pabrėžti, kurio, kurie plotai, kurios teritorijos yra skirtos ekologiniams reikmėms. Aš nežinau, ar uh, Iš esmės, e, e, pirmininkaujantis šalis kalbėjo apie tai, kad, sakykime, Rumunija daugiau nelegaliai kertama negu legaliai, kalbant apie, apie iškertamus plotus. E, ir komisijos nariai, ką jūs apie tai pasakytumėte, ar jūs girdėjote apie tai? Kitas dalykas, kalbant apie importą, tai iš esmės iš tropinių miškų nelegaliai kertami medžiai patenka į Europą. Galbūt mes Europoje, sakykime, saugome miškus, bet iš kitur mes juos įgabename nelegaliai. Ačiū, pirmininkė. Komisarė. Kaip pasakyta nesenoje ataskaitoje yra pateikta įdomių duomenų apie miškų strategijos gyvenimą. Man susidaro e, įspūdis, kad siekiant platesnio bendradarbiavimo reikėtų nepamiršti miškų strategijos, e, tačiau turime eiti į priekį, nes Aišku, kiekviena valstybė narė turi savo interesų. E, nors parama bendradarbiavimo yra ir nemenka. Jūs kalbėjote apie, finans, kalbėjote apie finansavimą, yra tam tikrų programų, bet svarbiausia programa yra FEDA. Ir 90 procentų kitų programų yra finansuojamas kur kas mažesnių mastų. Aš manau, kad būtų visai neblogai, kad daugiau lėšų būtų tiekiama kitoms programoms, nes e, FEDA programa gauna lėšų tik tai iš ERD fondo. Turime didžiulių problemų Andalūzijoje dėl sausrų, bet tai nėra vien tik tai ispanų problema, su to pačiu susiduria ir portugalai, ir prancūzai. Mums reikia didesnio bendradarbiavimo, kad galėtume spręsti sausrų problemas Pietų Europoje. Ačiū pirmininkė. Turiu pasakyti, kad aš labai nerimauju dėl Galicijoje paplitusių eukaliptų e, e, monokultūros ir spaudimo e, žemės ūkio žemėjai. Konkrečiai Galisijoje vietos, vietos valdžia nesilaiko savo pačių taisyklių ir tiesiog užsimerkia ir nieko nedaro dėl nelegalaus eukaliptų sodinimo. O eukaliptai turi poveikį bioįvairoviai, e, landšaftai ir e, atsakingi už miškų, miškų gaisrus, nes ši rūšis yra labai degi. Taip pat e, taip sukelia ir upelių išdžiūvimą. Todėl norėčiau, kad komisija e, turėtų stebėti situaciją ir paskelbti eukaliptus invazinę rūšimi, daryti kažką, kad būtų užkristas kelias šiai monokultūrai ir būtų atgaivinti vietiniai miškai, vietinės rūšis. Kai dėl miškų strategijos norėčiau, kad atsižvelgtumėte taip pat ir į priemonės išsaugoti žemės ūkio žemę, kad iš miškų sektoriaus nebūtų spaudimo žemės ūkio žemiai. Be to, nerima kelia ir glifosatų, ir pesticidų naudojimas, kurie turi poveikį sveikatai, vandens kokybei ir bičių sveikatai. Būtina atsižvelgti į tuos dalykus uh, ES miškininkystės strategijoje. Ponas Veller, kaip ponia Katainė sakė, vis daugiau teisės aktų Europos lygmenių liečia miškus ir miškinkystę, turbūt dėl to, kad e, miškinkystės pramonė e, sėkmingai dirba ir, ir kuria naujus produktus. Kai aš čia pradėjau dirbti, kalbėjome apie atsinaujančių e, energijos direktyvą, niekas nekalbėjo apie mišką, apie miškinkystę, bet dabar daug kalbama apie miškininkystės generuojamą kūrą ir taip toliau. Bet aš matau, kad koordinavimo trūkumas yra per didelis. Kai kalbėjome apie e, plastikus ir panašiai, arba kalbėjome apie CO2 išmetimą automobilių sektorėje, niekas nekalbėjo apie miškinkystės antros kartos kūrą. Galima net pilti brandolinį kūrą į variklį, jeigu jis neišmeta CO2. Toks e, politikos koordinavimo trūkumas yra vienas didžiausių iššūkių. O pažangos ataskaitoje, e, kalbant apie miškinkysės sektorius, apie tai pati komisija pasako, bet nepatikė jokių rekomendacijų. Norėčiau išgirsti iš komisijos, kokių proveržių galima būtų sukurti, kalbant apie koordinavimą, kad galima būtų garantuoti, kad mobilizuosime miškininkystę kovoje su miš... klimato kaita. Pone Virkunen. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisijos nariai. Aš visiškai pritariu visiems kolegoms, kurie jau sakė, kad reikia atnaujinti strategiją, mums reikia daugiau koordinavimo. Nes man irgi atrodo, kad dabar, kai susidurėme su įvairiais globaliais iššūkiais, žinome, kad turime nemažai sprendimų, kuriuos randame miškuose. Mes jau girdėjome, kad miškai gali būti įvairių tvarių žaliavų šaltinių. Mes daug medžiagų galime uh, keisti tokių, kurios gaminamas iš iškastinio kūro. Ir visa tai, kas pagaminta iš naftos, gali būti pagaminta iš medienos. Ir labai svarbu, kad mes investuotumėme į tyrimus, inovacijas, kad surastumėme tų naujų sprendimų. Taip pat mes žinome, kad kai tvarkome, tvarkome su miškais teisingai, tai gali būti labai svarbios CO2 su, su, sugavimo terpės. Ir, uh, Suomijoje iš tiesų yra, yra labai daug miškų ir labai svarbu siekti daugiau koordinavimo ES ir taip pat privalome atnaujinti miškų strategiją. Taip pat norėčiau užduoti du klausimus komisijos nariui. Mes labai akcentuojame tvarų miškų tvarkymą. Aš manau, kad jūs puikiai suprantate, kokia situacija yra kiekvienoje šalyje, ar jūs nemanote, kad kyla pavojus miškų tvarumui kai kuriuose iš mūsų šalių ir taip pat kalbant apie statistinius duomenius, ar turime jų pakankamai ir ar jie atnaujinami. Kitas klausimas dėl kompetencijos, nes nekarta jau buvo minėta, kad miškų politika yra nacionalinės kompetencijos klausimas, tačiau Bet kuriuo atveju turime bendrą klimato ir energetikos politiką ir ji visuomet veikia ir miškų sektorių. Kaip Jūs vertinate valstybių narių ES vaidmenį miškų politikoje ateityje? Dėkoju. Ponas Lanaganas. Ačiū. Airijoje mes dažnai gauname girdime apie tai, kad tik tai 11 procentų pas mus yra teritorijos miškų ir taip pat girdime, kad kitose ES vietose yra 40 procentų miškų teritorija ir tai reiškia, kad mums nesiseka, nepavyksta pasiekti geresnio skaičiaus, tačiau sakoma, kad 6,4 procento Airijoje žemės yra susijusios su vatvorėmis ir jie nėra įskaičiuojami į miškingas teritorijas. Taip pat turime daug pelkių, uh, įvairių ir pelkių. Ir jų yra 17 procentų visos e, teritorijos. CO2 sekvestracija čia būtų optimali, jeigu, jeigu mes nenaudotumėme tik tai miškų faktoriaus. Ir kita parlamentarė sakė anksčiau, ir pas mus Arijoje dabar tokia situacijoje, mes tarsi giriamės patys, sakome, išpažvelk mano vienas hektaras apsodintos teritorijos e, sugaudo tiek ir tiek CO2. Tačiau potencialiai, pavyzdžiui, ta žemė anksčiau net 40 tonų hektarų sekvestruodavo to CO2. Taigi mes turime tuos e, procentus kažkaip įvertinti atitinkamai. Pone Harms. Iš tikrųjų, Aš po kelių dešimtmečių patirties Vokietijoje aš esu įsitikinusi, kad e, tvari miškininkystė e, gali būti suderinama su visuomenės tikslais ir su ekonominiais tikslais. Ir kad e, spaudimas netgi gali teigiamą poveikį padaryti būtent miškų naudojimui. Bet tam reikia bendrų taisyklių kad būtų tvariai vystoma miškininkystė. Žinoma, tai čia aš kalbu ne apie visus miškus, čia reikia žinoma ir apsauginių zonų, ekologinių zonų, dėl kurių reikia sutarti. Tačiau reikia protingų taisyklių ES lygių dėl tvarios miškininkystės. Ir tuomet miškas atitiks įvairius visuomenės reikalavimus. Aš manau, kad uh, nelegali, nelegalus miškų kirtimas, kuris yra toks išvystytas kitose valstybės, valstybėse narėse, gali būti taip pat sustabdytas, gali būti taip pat užkirstas jam kelias. Aš manau, kad galima tai tokias įsiklės nustatyti ES ir jų laikytis. Ir tai vyksta netgi mūsų rytiniuose kaimynuose kad, kad mes tų taisyklių galėtume laikytis visi ir jos būtų priimtinos visiems. Tačiau mano patirtimi remiantis tvari miškininkystė yra įmanoma ir mes turėtume ją vystyti. Pusiau Federli. Federli. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš pirmiausia norėčiau pasakyti kolegui Agnių. Man atrodo, kad miškų klausimas yra Europai rūpimas klausimas, ES klausimas. Ir dėl to aš pritariu miškų strategijai, manau, kad yra labai svarbi ir reikalinga ES, jos įmonėms siekiant užtikrinti biologinę įvairovę. Ir taip pat labai svarbu siekti naujų produktų, naujų, inovac, naujų, naujų inovacijos galimybių. Nes iš tiesų būtų galima geriau pristaikyti prie klimato kaitos būtent miškų pagalba, sugaudant CO2 ir mes taip pat turėtumėme, pažiūrėjau, plastiką keisti e, kitomis, kito, kitomis medžiagomis. Taigi aš manau, kad miškai čia suvaidina labai svarbu vaidmenį. Taip pat aš norėčiau sužinoti, kiek yra e, tų miškų savininkų. E, ir nes yra valstybių kur, pavyzdžiui, miškų yra nedaug ir čia šiuo atveju, pavyzdžiui, ES e, veiksmai būtų labai reikšmingi ir, pavyzdžiui, Austrija, Suomijoje, kitose šalyse yra ir taip labai nebloga ilgalaikė miškinkystės politika įgyvendinama. Ir aišku, tuomet galima lengvai integruoti galbūt ir ES taisyklės į tą nacionalinę strategiją. Kitas klausimas pagal naują miškų strategiją, ar bus išsaugotos nacionalinės kompetencijos, kalbant apie miškų produktus. Pan posel Andriu. Andriu. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju Jums, komisijos nariai, už tai, kad šiandien pas mus atvykote. Buvo pasakyta, kad tai nėra tiesioginė ES kompetencija miškų strategija. Tačiau Europoje matome daug įvairių miškų, didžiulę įvairovę ir sudėtinga parengti galbūt vieningą strategiją. Pavyzdžiui, Suomijos ir Korsikos miškai labai skirtusi. Taigi aš norėčiau užduoti klausimą būtent apie Viduržėmio jūros regioną. Tai yra mūsų šalies tiesioginė kompetencija ir aš norėčiau E, paklausti, ar yra įmanoma įkvėpti daugiau dinamikos valstybės narėse, kad viduržėmio jūros regiono šalis galbūt daugiau bendradarbiautų ir užtikrintų sinergiją tarp visų viešos politikos ryčių, kurioms skirtos miškams apsaugoti. Nes matome, kad pietuose yra įvairių šalių ir galbūt tos strategijos ne visuomet dera. Čia labai svarbu bandyti išsaugoti miškus ir atsižvelgti ir į tam tikrų teritorijų išsaug, išsaugojimą ir taip pat čia kalbant ir apie e, gyvulinkystės sektorių viduržėmio jūros regione. Panas Kaputo. Ačiū pirmininkė. Labas vakaras komisijos nariai. Turint omenyje kokią ataskaitą nesnei paskelbė audito rūmai ir kokių priemonių imasi valstybės narės, tai tikrai čia matome, kad trūksta darnumo. Ir pažanga, kurios buvo pasiekta, kalbant apie dirbožėmio prastėjimą ir panašiai, tai čia irgi trūksta bendros strategijos, kad kovotumėme su E, dikumėjimu ir, ir panašiomis dirbožėmio problemomis. Ir matome, kad yra labai daug įvairių programų. Turime miškų strategiją, taip pat turime ir strategiją kovai su klimato kaita. Ir visa tai yra aktualu kalbant ir apie dikumėjimą. Taip pat yra atnaujinama miškų strategija ir aš norėčiau paklausti, ar komisija negalėtų paaiškinti, ką jie ketina daryti, kad būtų užtikrinamas didesnis įvairių gyvenamų priemonių darnumas, kovojant su dikumėjimu. Ponios ir ponai, čia buvo paskutinis kalbėtojas mano kalbėtojų sąraše. Oi, atsiprašau,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 What a pleasure to see this scandal. All small languages are participating. Translate. Tai yra tikrai skandalas, nes į visas mažesnės kalbas yra verčiama, o mano kalba, čekų kalba, ne, nėra verčiama iš čekų kalbos. Tikrai labai naudinga, kai yra laikomosi darbo tvarkos taisyklių Europos parlamente. Ačiū Jums labai. Ir dar norėčiau tada trumpai pasakyti apie tai, apie ką kalbame. Gal jums būtų maloniau kalbėti vokiškai? O, o gal prancūziškai? Bardzo pana przepraszamy i prosimy o kontynuację. Okay, like uh, central... Kągi, norėčiau pasakyti, kad vidurio Europoje yra didžiulių problemų, kurios išryškėjo per pastaruosius keletą metų dėl sausros, nes matome, kad yra didžiulė bičių invazija eglynuose. Ir taip yra ne tik tai Čekijos vakaruose ar Čekijos pietuose ar šiaurės, šiaurinėje dalyje, taip yra ir Lenkijoje ir taip pastebėta ir Vokietijoje bei Austrijoje. Norėčiau komisijos nario paprašyti paruošti kažkokią tai programą, kuri mums padėtų susitvarkyti su šia situacija. Šalia to dar norėčiau pabrėžti, kad labai svarbu apsisaugoti nuo tam tikrų gyvūnų, kad išsaugotumėme miškus. Yra daug gyvūnų, kurie yra iš naujo, kur yra populiacija, kurių auga tam tikrose šalyse ir reikalingos kontrolės priemonės. Pirmiausia, aišku, medžioklė, antra priemonė būtų miškininkistė. Toliau privati nuosavybė. Kai kurie savininkai, miškų savininkai visiškai nesugeba atnaujinti miškų. Po to, pavyzdžiui, kai užpuola tokie vabalai. Taigi, kaip išspręsti šią problemą? Ir dar viena problema - vanduo. Kuomet yra auginami miškai ant kalvų, prarandamas prarandami vandens šaltiniai. Tai yra kalba eina apie Čekijos, Lenkijos esančius kalnus, Čekijos, Austrijos ir Čekijos, Vokietijos. Ketvirta problema - anglės dioksidas. Miškams anglės dioksidas nėra žalingas. Jeigu šiltnamie CO2 daugiau įleistum, tuomet šiltnamie augalai auktų greičiau ir tam tikros, aišku, yra žalingos medžiagos, kurios yra labai žalingos ir miškams. Taigi, svarbiausia, mano manimu, yra nepamiršti, kad vidurio Europoje miškai kenčia dėl šių vabščių, ypač eglių, kurios yra labai reikšmingos miškininkystės sektoriai. Dėkuoju. Ačiū. Mes labai atsiprašome, kad nėra verčiama iš jūsų kalbos, bet jums skiriau daugiau laiko pasisakymams. Komisijos narys. Ačiū pirmininkė, norėčiau padėkoti visiems pasisakiusiems komitetų nariams. Norėčiau priminti, kad valandžio mėnesį vyks miškininkystės konferencija. Jeigu norite dalyvauti, informuokite. Taip pat norėčiau padėkoti miškininkystės sektoriaus darbuotojams už labai aktyvų bendradarbiavimą, kuriant strategiją tą pamiršau padaryti anksčiau. Ir jų bendras pareiškimas, kuris buvo paskelbtas penktadienį, rodo, kad iš tiesų yra didžiulis bendradarbiavimas ir labai dera jų požiūris su ES institucijų požiūriu ir tam tam tikrų detalių, kurias reikėjo aptarti, kad būtų galima su, sulygti dėl visko, bet aš trumpai dabar norėčiau apibendrinti tai, kas buvo padaryta koreguojant Europos miškų strategiją. Prieš penkerius metus, kai nauja strategija buvo pasiūlyta, tai buvo sistema siekiant užtikrinti politikos nuoseklumą ir sustiprinti koordinavimą tarp valstybių narių, komisijos ir suinteresuotų asmenų. Ir mes siekiame to tikslo įvairios, pagal įvairius veiksmus, kur, dėl kurių įsipareigojame tuo momentu kai patvirtinome strategiją ir visos tos rekomendacijos yra įgyvendintos, turi būti įgyvendintos iki 20 metų. Ir kai buvo patvirtinta strategija, miškų reikšmės sprendžiant ES tikslus ir prioritetus dar labiau augo, nes matome, kad vis daugiau miškų integravimas yra vienas galimų sprendimų, kuriant visuomenės gerybės. Ir jie vaidina labai svarbu vaidmenį siekiant, pažiūrėjau, 30 metų klimato ir energetikos tikslų ir 50 metų klimato sušvelninimo strategijos tikslų, atsinaujančio energijos šaltinių naujos direktyvos tikslų ir taip pat energija iš medienos gaminama ir, ir ta toje politikos rytyje tai buvo labai svarbu. Ir atsinaujančios energijos šaltinių tikslai turi būti siekiami tvariai, gerbent planetą, e, klimato kaitos padarinius sušvelninant. Ir kai buvo peržiūrėta Europos bioekonomikos strategija, vėlgi miškai išdygo kaip labai svarbus elementas. Taigi ES miškai tikrai prisideda prie ES biologinės įvairovės strategijos ir ekosistemų. Kalbant apie Natūrą 2000, kurią minėjo ponas Vaits, 400 tūkstančių hektarų dabar į naujos taip pat zonos yra įtrauktos į Natūrą projekt, e, programą ir daug labai skiriama ir kaimo plėtros programos lėšų tam tikslui. Ir tas Natūra 2000 zonas mes plečiame ir pagal kaimo plėtros politiką mes irgi esame pasiryžę nuveikti daugiau per ateinančius septynerius metus, kad užtikrintumėme natūrą teritorijų ir miškininkystės darnumą. Dėl ES prisitaikymo strategijos mes akcentavome, kad prisitaikymas pristaikymo veiksmai tam, kad ES miškai būtų atsparesni, labiau atsparūs gaivalinėms ir žmogaus sukurtoms nelaimėms. Mes matome daug, tikrai matėme ir Portugalijoje daug miškų gaisrų ir mes tikrai labai užjaučiame e, Portugaliją, nes buvo prarasta ir gyvybių, kaip ir kitose valstybėse narėse, ypač 17 metais tų gaisrų buvo labai daug. Tai yra didžiulės problemos ir turime čia surasti būdų, kaip geriau bendradarbiauti, geriau koordinuoti veiksmus, užtikrinti labiau tą civilinės saugos mechanizmą ir ES labai svarbi, numatant ir biudžetą šiam tikslui. Europos parlamentas su taryba privalo užtikrinti, kad būtų pakankamai išteklių bent jau užtikrinant humanitarnės civilinės saugos veiksmų įgyvendinimą ir su komisaru Stilianidės apie tai mes kalbamės, taigi tikiuosi, kad bus pakankamai tam skiriama lėšų, mes patikime savo pasiūlymus, o dabar jūs patys jau turite priimti sprendimą. Taigi sėkmės linkiu jums tame darbe. Mes neketiname teikti pasiūlymus dėl ES bendros miškų politikos. Tai yra ES miškų strategija ne bendra politika. Bet be bendros politikos mes niekuomet nesusitarsime, visi tą žinome. Tačiau matome, kad yra daug sinergijos tarp to, ko galime pasiekti, pasiekti miškininkystės politikoje kitų politikos ryčių labui per teisėkros procesą. Kalbant apie tą ponios Pet ir minėtą išminavimo programą, nemažai buvo skirta lėšų Kroatijai tam tikslui. Ir mes užtikrinime didesnį lankstumą valstybėms narėms pagal jų kaimo plėtros politiką ir žūp strateginius planus, kad daugiau lėšų būtų galima skirti tam ateityje, jeigu Kroatijos valdžios institucijos pasiūlys planus, be jokios abejonės jiems bus pritarta tam, kad būtų galima išspręsti šią problemą apie kurią jūs kalbėjote, kurią tikrai galima visapusiškai per šešia, šešerius ir septynerius metus išspręsti. Ir aišku, visuomet yra konfliktas tarp švarių miškų, miškų tvarkymo ir aplinkosauginių aplinkos tikslų. Visuomet yra įtampa tarp to, ką mes darome, siekiant užtikrinti, kaip, pavyzdžiui, Portugalijoje ir Ispanijoje, kovojant su miškų gaisais, taip pat Švedijoje. Ir dažniausiai viską, visą tą galime padaryti tik tai su žmogiškaisiais ištekliais. Taigi valstybės narės Ir galbūt tai yra susiję ir su ES, diskusijomis apie galimą ES miškininkystės komitetą, būtent, kad turime užtikrinti švarius miškus ir jokių būdų nepakengti natūralioms buveinėms. Tai yra problema, kuri kyla ir į kurią mes atkreipiame dėmesį tuo met, ypač kai kyla gaisrai miškuose, mes matome, kad taip atsitiko dėl to, kad miškai nebuvo pakankamai išvalyti. Taigi mes turime iš tiesų užtikrinti tą pusiausvyrą ir suderinti tas veiklas, žemės ūkio ir miškinkystės veiklas su geriausia aplinkosauginė praktika. Pakankamai duomenų mes neturime ir mes reikalaujame duomenų iš valstybių narių, tačiau viskas daroma laisvanoriškumo pagrindu. Duomenys pagal žūp yra privalomai teikiami, bet ne visuomet mes gauname duomenis iš valstybių narių laikų arba ne visuomet Ir aišku, mums gal nereiktų kreiptis į teismus tam, kad visapusiškai būtų gyveninami duomenys, kad mes turėtumėme galimybę atlikti politikos analizę ir pateikti rekomendacijas, kaip jūs ir sakėte. Taigi politikos rekomendacijos, kurias mes ką tik pabaigėme renkti gruodžio mėnesį ir kur siekiama daugiau bendradarbiavimo, daugiau koordinavimo, mes pripažįstame ES miškų strategijos dokumente ir dabar tas nuolatinis miškininkystės komitetas ir ves diskusiją žiūrės, ką būtų galima padaryti daugiau ir užtikrinti didesnį tvarumą ir labiau prisidėti prie aštuonių prioritetinių veiksmų ir tikslų, kuriuos mes išdėstėme toje strategijoje. Sutinku su ponu Kaputo, kad dykumėjimas ir kova su dykumėjimu. Čia miškinkystės sektorius suvaidina svarbu vaidmenį ir daug valstybių narių Šiaurės Europoje ir ypač Suomijoje ir Švedijoje, kur yra naudojama geriausia praktika, inovacijos, moksliniai tyrimai ir bandoma geriausiai kovoti su dykumėjimu tam tikrose ES dalyse ir mes galbūt galėtumėme geriau e, tą padaryti ir pasitelkiant bioekonomikos priemonės, kovojant su dykumėjimu. Žinau, kad ponas Kathy ir Flanagan savo rinkiminėse apygardose, matyt, girdi daug nusiskundimų apie tai, kad kertami yra miškai ypatingai vienoje grafystėje. Ir aš suprantu, kad čia problema yra susijusi su planavimo procesu ir tam tikrų zonų apibrėžimu. Ir aš manau, kad ateitie mes tokiu būdu gal galėtumėme būtent skirti, numatyti zonas, kur galima auginti miškus. Ne visos zonos tinkamos miškams auginti, bet yra tikrai daug investuojama ir tikiuosi, kad tos investicijos bus struktūrinės ir tikiuosi, kad bus galima surasti reikiamus atsakus. Nes miškai nebūtinai turi aukti ir gali aukti visur. Ir yra didžiulė, koncent, didžiulė koncentracijos lygiai, tas irgi tiesa. Ir mes turime surasti pusiausvyrą tarp miškininkystės intervencinių priemonių ir tos pridinės vertės, kuri gali būti sukūriama, kur, turint omenyje ir kaimo vietų kūrimą miško vietovėse. Taigi, ponė pirmininkė, tiek būtų atsakymų, darbas dar vyksta, kaip sakiau, ir miškų strategija dabar yra peržiūrima ir mes persime prie jos įgyvendinimo, prie rekomendacijų, taip kaip yra numatyta pagal peržiūros procedūrą. Dėkoju. Ačiū. Dabar etninį komitetą pirmininkai įsteiksiu žodį. Pane Valian. Jūs gal apibendrinkite mūsų diskusijas. Ačiū, ponia komisijos nary, e, kad atvykote. Ačiū, kolegos, kad atvykote į mūsų posėdį. Aš manau, kad e, šito posėdžio tema kalba pati už save. Būtent e, tai yra labai reikšminga tema ir būtent strategija mūsų komitetas ir, ir parlamentas apskritai laiko e, labai svarbia vykdant aplinkosaugos politiką. Šios diskusijos atliks labai svarbu vaidmenį. E, pirmiausia, kaip mes naudosime savo žemę, nes mes matome, kad miškai užima apie 40 procentų mūsų visos teritorijos. Dabar e, svarbu, žinoma, išlaikyti ir įvairovę, tai kad būtent ir, ir gyvūnyje ir augalyje būtų išlaikyta kuo įvairesnė. E, taip pat e, atitinkamų apsauginių zonų išlaikymas prisidės prie biologinės įvairovės išlaikymo. Tai taip pat priklauso prie aplinkos apsaugos politikos. Kaip, kaip aš COP24 mačiau jungtinių tautų klimato konferencijoje buvo kalbama apie atitinkamos politikos įgyvendinimą ir buvo pabrėžta, kad miškai atlieka labai svarbu vaidmenį, būtent perinant prie mažiau e, anglijas dvideginius naudojančią, naudojančią ekonomiką, kad siekiant užtikrinti atitinkamą pusiausvyrą Uh, užtikrinti tvarią ir žalią ekonomiką. Ir šiuo atveju uh, miškininkysės sektorius atlieka pagrindinį vaidmenį, tai kad būtent, kad kuo būtų mažiau emisijų išmetama. Mūsų laukia daugybė iššūkių ir problemų. Nes pirmiausia, uh, vis daugiau naudojama biomasės, nes poreikis yra tikrai didelis ir tradicinės e, pramonės šakos to, to, to reikalauja. Ir e, to reikia, žinoma, ir e, vystant bioekonomiką. Todėl kyla atitink, atitinkamų grėsmių susijusių su klimato kaita. Tai mes matome, kad klimato kaita pasireiškia kuo, kuo vis daugiau audrų, ekstremalesnėmis oro sąlygomis, lygomis ir atitinkamais atitinkamomis e, problemomis. Be to, reikia suderinti atitinkamus ekonominius ir a, e, kitus a, e, komponentus, kad būtent šita grėsmė būtų kuo mažesnė. Taip pat reikėtų skatinti ir medienos naudojimą kaip tvarę, kaip tvaros medžiagos naudojimą, kuri pakeistų vienkartinės vienkartinės produktus ir taip būtų sumažintas ir anglies dvideginio kiekis. E, atmosferoje ir e, energijos, energetikos sąjunga būtų sukurta patikimesnė. Taigi mes kartu su kitais komitetais rasime bendrą sprendimą būtent e, su Agri ir įtre komitetais ir mes galėsime pasikeisti bendromis nuomonėmis. Ačiū Jums ir gero vakaro. Ačiū, ponia pirmininkė. Kaip jūs sakėte, šis bendras mūsų trijų komitetų posėdis buvo tikrai puikia proga pademonstruoti pasiektą pažangą ir parodyti, kaip mes kovojame su, su įvairiais iššūkiais, su klimatai susijęs problemos, kit, kitos problemos, e, bio, bio e, ekonomika. Vis, visi šie iššūkiai sukuria naują realybę. Ir be to e, tai atspindi ir mūsų poreikėje kurti naujas darbo vietas, užtikrinti jas. Taigi ačiū ponia komisijos nary. Kaip jau buvo pasakyta, mes galime tik tikėtis kad kitos, kitoje kadencijoje parlamentas ir komisija e, tęs šį darbą ir būtent susitiksime šiuo formatu. Ačiū Jums visiems, taigi mes baigiame bendrą posėdį. Agriko, agrikomiteto kolegos tegul pasilieka techninę pertraukėlę ir toliau tęsime mūsų komiteto posėdį. Balsuosime ačiū komisijos nary, ačiū Envi komiteto pirmininkė. Ačiū ir dabar pertraukėlė. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję bardzo.